Galiausiai, e, remiantis darbo tvarko, tvarkos taisyklių 3 straipsnio 4 dalimi, e, Teisės reikalų e, komitetas per posėdį Liepos 11, 11 metų patikrino įgaliojimus ir patvirtino įgaliojimus parlamentarų Tarja Kronberg ir Dimitros Drucas. Tai įsigalioja nuo 11 e, birželio 22-osios, taip pat Franko e, Prusto, jo galiojimai įsigalioja nuo 11 birželio 23-osios. Tokiu būdu šie trys e, kolegos atliko visas reikiamas procedūras ir galime juos pasveikinti kartu ir padėkoti norėčiau pakviesti jūs patvirtinti šių e, trijų Europos parlamentarų galiojimų e, patvirtinti tuos įgaliojimus. E, dabar šie nariai yra visą teisiai Europos parlamento nariai. Iš Aldė Žaliųjų ir FD ir GUE frakcijų um, gavau, um, gavau nemažai prašymų dėl paskirimų į uh, parlamento delegacijas ir komitetus. Tas sąrašas bus